Labą dieną, gerbėjai nariai, labą dieną visiems dalyviams salėje ar dalyvaujantiems nuotoliniu būdu. Tęsime toliau komiteto darbą e, nuo vakar ir pradėjome balsavimą. Galiu paskelbti, kad e, po pirmosios dalies paskelbus balsavimą reikės man išvykti ir toliau kolega Biedron tęs posėdžio pirmininkavimą, o po koordinatorių, į koordinatorių posėdį grįšiu. Taip yra dėl to, kad, kad delegacijų pirmininkai surengė sus, susitikimą dėl su, su lyčių aspektų integravimo ekspertais ir kaip moterų reikalų komiteto pirmininkė turiu Mm. nueiti į tą sustikimą. Taigi dabar pradedame. Pirmiausia, paskelbėme galutinį balsavimą dėl galutinių tekstų, dėl šių dokumentų. Taigi nuotolinė balsavimo procedūra, kaip esame įpratę, dėl galutinių tekstų ir pozicijų pakeitimų forma šiais klausimais. Bendrasis ES biudžetas 2021 2021 metų finansiniai metai, visos sekcijos, nuomenės autorius Robert Biedron, galutinis balsavimas, taip pat galutinis balsavimas dėl klimato kaitos poveikio pažydžiamiems populiacijams besivystančiose šalyse, nuomonės autorė Alice Kunkė. Taip pat bus balsuojama dėl e, pakeitimų, dėl šių pozicijų pakeitimų forma - senojo žemino senėjimas, galimybės ir iššūkiai susijęs su senėjimo politika po 2020 metų. Balsavimas bus pradedamas 17 val. ir jis truks iki 19 val. Taigi turite laiko 2 valandas. Norėčiau siūlyti pradėti jau dabar, kad e, nestrukdytų techninės problemos. Taigi balsuojama nuo 17 iki 19 valandos. Procedūra yra, kaip žinote, tokia. Esate gavę balsavimo lapus elektroniniu paštu, patikriname kvorumą taip kaip visada, matau tuos, kurie sėdi salėje, o kiti turėtų paspausti mygtuką pakelti ranką. Matau, kad kvorumą turime, taigi Dabar galime pradėti balsavimą. Taigi balsavimas bus pradėtas nuo 17 valandos, o apie rezultatus pranešime elektroniniu paštu ir paskelbsime savo interneto svetainėje. O dabar aš darau nedėlę pertraukėlę tam, kad Robert Biedron užimtų mano vietą ir pratestų šį posėdį, svarstant tolesnius darbo tvarkės klausimus. Okay, we are back. Taigi, tęsame komiteto posėdį. Devintasis klausimas pagal darbo tvarkę yra tarybos direktyvos 2008 EC įgyvendinimas, nustatant bendrąją sistemą lygiam, vienodam traktavimui užimtumo srityje nuomonės autorė Roza Estaras Feragut. Taigi siūlau tokią procedūrą, stiksime žodį pranešėjai Rozai Staras Feragut, o potom šešėliams pranešėjams ir komiteto nariams, jeigu jie paprašys žodžio. Pone pranešėjai, ar jūs girdite mus? Prašom, jums žodis. Roza, jums žodis. Taip, ačiū. Ši, šis pranešimas iš tikrųjų nekelia jokių problemų. Pranešimą rengia užimtumo komitetas. Kalba apie direktyvą dėl galimybės dirbti ir dėl priemonių taikomų žmonėms su negale. Dėl vienodų galimybių e, dirbti reikia užtikrinti, kad niekas nepralaimėtų čia. Ši direktyva, kuri apibrėžia tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos aspektus, verslo veiksmus kuriais reikia užtikrinti vienodą visų traktavimą, ypač žmonių su negale. Iki šiol ši direktyva, kuri jau seniai galioja, buvo pateikta jungtinėms tautoms 2008 metais, siekiant užtikrinti vienodą visų žmonių traktavimą, vienodas užimtumo galimybės ir išskrendant e, darbdavių veiksmus tam, kad vienoda teisė dirbti būtų tapusi, taptų tikrovę. Kaip žinote, e, reikia padaryti tam tikrus pakeitimus. Mes Žinome, kad reikia įgalinti žmonės su negale e, dirbti tiek vyrus, tiek moteris. Bet kai kalbame apie moteris su negale, tai jų užimtumas yra kur kas mažesnis negu vyrų. Taigi mes norėtume, kad visose mūsų politikos rytise, visose strategijose būtų tam tikri rodikliai, kurie rodytų, kokia yra moterų su negale padėtis ir tai turėtų matytis visur, kur tik įmanoma. Taip pat reikia e, skleisti informaciją apie tai, kad moteris su negale e, kartais net nežino, kokios yra jų teisės, jos nežino, ką daryti. Norime užtikrinti, kad visi galėtų vienodai patekti į darbo rinką o moteris negalė nepatirtų ne, nevienodo traktavimo. Taip pat kalbame apie galimybę dalyvauti kokybišką švietimo sistemoje, šis švietime, kuris būtų įtraukiantis, kad nebūtų stereotipų, kurie trukdo. Taip pat kreipiamės valstybės narės, prašydami jas užtikrinti kad motinystės, tėvystės, vaiko gynimo išmokos, e, lankščios darbo sąlygos būtų tarptų rodiklių, kaip ir informacija apie negalę. Taip pat komisarė yra mums apie tai kalbėjusi, apie tai minėjusi. Ir mes žinome, kad moterų su negale padėtis yra svarbus klausimas. Taip pat norime užtikrinti, kad valstybės narės žengtų žingsnius, užtikrinamas, kad nu, verslas aktyviai gautų, būtų skatinamas kreipti dėmesį į moteris su negale. Ta, kai dėl pakeitimų, tai turime, aišku, per juos paminėti taip pat ir e, smurtą lyties pagrindu, ypač smurtą prieš moterį su negale, kad tam būtų galima užkirsti kelią savo laiku. Taip pat reikėtų paminėti paramą neoficialiai dirbančiams priežiūros darbuotojams, dažniausiai tai yra moteros, moteris. Taip pat skaitminės e, spragos, skaitminių skirtumų e, klausimas svarbus, o čia švietimo sektorius turėtų dėti pastangas, skirdamas daugiau dėmesio merginams, siekiant tos skirtumus panaikinti. Ir galiausiai mes norėtume užtikrinti, kad įdarbinimas, taip pat vienodas galimybės mokytis, gauti kreditus ir naudoti e, produktyvius išteklius būtų užtikrinti vienodai visose valstybės narėse. Manau, kad bendromis pastagomis galėsime pasiekti daug. Ir ačiū Jums uždėmesi. Rosa for... Ačiū Roza už visus paaiškinimus ir atliktą darbą rengiančią nuomonę. Daug tikrai buvo nuveikta, dabar žodį šešėliniams pranešėjams. Turiu jų sąrašą. Pirmiausia, Marija Neuchel iš Socialdemokratų frakcijos vietoj Linos Galvės Nunijos. Prašau, Marija. Labai ačiū. Deja, mūsų šešėlinė pranešėja socialistų ir demokratų Lina Galvės negali dalyvauti posėdėje, taigi aš jos vardu perskaitysiu jos poziciją direkt, direktyva siekiant nustatyti vienodą požiūrį užimtumą ir profesinėje srityje jau nuo 2000 metų, kuomet įsigaliojo, buvo gyvendinama labai skirtingai. Bendrasis direktyvos tikslas yra e, nustatyti vienodas konkurencijos sąlygas ES valstybėse narėse tam, kad būtų galima užkirsti kelią Eurus pobūdžio diskriminacijai direktyvos parengimo ir patvirtimo priežastis buvo e, skirtumai tarp valstybių narių. Formalus direktyvos nuostatų perkelimas į valstybių narių teisę dažnai susidurdavo su nemažai iššūkių. Komisija pradėjo kai kurios sutarties pažydimo procedūras, tačiau taip pat ir nacionaliniai teismai kreipėsi prie dicinio sprendimo į teisingumo teismą. Labai svarbu, kad nacionaliniai teisės aktai dėl nediskriminavimo prisidėtų prie e, situacijos aiškumo stiprinimo šio proceso eigoje buvo vertinami e, tokie aspektai kaip e, <clears throat> deramo įvertinimo e, principai ir visos valstybėse narėse buvo įsteigtos nepriklausomos e, diskriminavimo vertimo institucijos, tai vertintina teigiamai. Taip pat bendrai pripažįstama, kad e, samoningumas padidėjo, tačiau šioje srityje taip pat reikia dar dėti daugiau pastangų ir reikia stiprinti bendrabiavimą tarp e, darbuotojų, e, darbdavių, nukentėjusių asmenų ir tiek darbo teismai, tiek kitos institucijos čia turi gerinti savo veiklą. Kai kurie tyrimai rodo, kad reikia imtis tam tikrų žingsnių, kad pagerintume direktyvos nuostatų gyvenimą. Noriu paminėti penkis aspektus. Reikia pokyčių valstybinarių teisėje, e, siekiant geriau apibrėžti, kas yra diskriminacija, taip pat pagerinti sąlygas e, skūstis e, nacionaliniams ir europiniams teismams dėl diskriminavimo, taip pat ypač dėl taikomų priemonių proporcingumo ir e, būtina užtikrinti ir išaiškinti, kas yra teigiamas priemonės ir teigiami veiksmai, nes kartais e, <clears throat> tie veiksmai yra vertinami pakankamai skirtingai atskirose valstybėse narėse ir dažniau kaip išimtis, o ne kaip prievalė arba kaip taisyklę taip pat būtina skatinti samoningumą, keistis sukauptą patirtimi. Mes pateiksime kelis pasiūlymus tam, kad e, geresnės direktyvos nuostatos leistų užtikrinti nepriklausomai nuo e, tikėjimo, pasaulio žiūros, amžiaus, lytinės orientacijos ar pasaulyje žiūros užtikrinti moteriams geresnę galimybę įsitvirtinti darbo rinką. Aš tikiuosi, kad e, sugebėsime kartu su kolegomis pasiekti, kad e, šis klausimas kuo greičiau būtų užbaigtas. Dabar kalbės Ratka Maksova, jie atstovauja Renew Europe. Labai. Ačiū, mėly kolegos, laba diena. Štai ką norėčiau pabrėžti. Moteriai su negale tikėtina daugiau susiduria su problemomis ir sunkumais dėl atskirties ir daugiau susiduria su stigmatizavimu, nes dažnai susiduria su įvairialypę diskriminaciją ir dėl savo lyties, ir dėl negalios. Moterys su negale nėra homogeninė grupė. Tai yra moterys, kurių poreikiai priklauso nuo uh, to, kokio, su kokia negale jo susiduria, taip pat yra ir demografinių bei geografinių bei kitų veiksnių tai sąlygojančių. Nepaisant to, lyčių lygybės perspektyva dažnai nėra pakankamai įtraukiama Europinės nacionalinės, Europinė nacionalinės žmonių su negale strategijos, taip pat politika susijusi su neįgaliųjų teisėmis Dažnai laikomasi čia e, tarp šakinio požiūrio, kalbant apie moterį su negale. Aš norėčiau, kad e, lyčių ir negalios perspektyva būtų įtraukiama plačiau į e, šios nuomonės tekstą tarp šakinių pobūdžių. Ir taip pat matome, kad vykstant skaitmeniniams pokyčiams darbo rinkai reikia darbuotojų, kurie turi skaitmeninius įgūdžius. Dėl to labai svarbu, kad moterys, ypač moterys su negale, galėtų pasinaudoti visais veiksmais, kuriais siekiama dėkti skaitmeninius įgūdžius, kad tos moterys galėtų geriau dalyvauti darbo rinkoje ateityje. Šalia to ypatingai moterys su negale yra labai pažeidžiamos ir labai svarbu akcentuoti priemonės kovai su priekabiavimu darbo vietoje įskaitant ir lytinį priekabiavimą, su kuriuo susidarė, mo, su kuriuo susidarė moterys, ypač moterys su negale. Ir galiausiai tiek ES, tiek valstybės narės turėtų imtis pozityvių veiksmų, kuriais siekiama padėti moteriams su negale tam, kad būtų e, skatinamas mokymas, prieiga prie darbo vietų, taip pat geresnis darbo vietos pritaikymas, taip pat profesinio asmeninio gyvenimo suderinamumas. Esu įsitikinusi, kad pasiūlysime nemažai pakeitimų ir jų dėka tikrai parengsime labai stiprią nuomonę. Dėkoju, Ratka. Dabar perėmė prie žaliųjų frakcijos. Monika Vana atstovauja žaliesiems. Ji pasisakys vietoj Kiros Marie Peter Hansen. Prašau, Monika. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą ir puikų bendradarbiavimą su žaliųjų EFA frakcija. Kaip minėjo pirmininkas, aš kalbėsiu vietoj Kiros Mary Peterhansa, mano kolegės, ir aš perskaitysiu jos e, pastebėjimus. Aš labai džiaugiuosi, kad mes Europos parlamente imsime šios iniciatyvos dar kartą, nes vis dar matome diskriminacijos darbo rinkoje. Mūsų visuomenė nėra homogeniška. Visi turime skirtingas tapatybės, pajėgumus, sugebėjimus, žinias, įgūdžius. Ir ES kuri giriasi tuo, kad yra lyderė kovojant už pagrindinės teisės, lygybė ir nediskriminavimas turėtų būti užtikrinami visiems, įskaitant ir asmenys su negale, kurie patys yra heterogeniška žmonių grupė, kur egzistuoja keli įvairūs identitetai, tapatybės ir pajėgumai. Aš kaip žalių frakcijos narė taip pat norėčiau paliesti konkrečiai ir LGBTIQ e, teisės darbo rinkoje, nes per daug vietų dar pasaulyje yra, kur yra disk, susidurima su diskriminacija lyties pagrindu. Nesižvelgiama į vertybės ir kompetenciją. Mes negalime diskriminuoti žmonių dėl jų vertybės ar tapatybės ar lytinio, e, lytinios, lytinės orientacijos. E, turi būti užtikrinamos teisės visiems vienodos. Dėkoju, Monika, už labai įdomias pastabas. Daugiau šiandien pranešėjų sąraše neturiu, taigi norėčiau paklausti, ar būtų norinčių kitų, norinčių kitų narių pasisakyti. Ne, nematau. Tai tuomet žodis dar kartą pranešėjai, Rozai. Prašau, ar norėtum pasisakyti? Ačiū. Norėčiau padėkoti Marijai Monikai už jų pasisakymus, kurie tikrai buvo labai informatyvus ir jais iš tiesų pagerinama pranešimo kokybė, nes moterų su negale klausimas yra labai svarbus žmogaus teisų komponentas, kalbant apie tokias moteris. Taigi, manau, tai yra tinkamas momentas išklausyti ir jų nuomonės, kalbant apie moteris su negale, kurios taip pat yra ir LGBTI bendruomenės narės. Taigi čia yra ir diskriminavimo klausimas, kitokio diskriminavimo klausimas, kurį irgi reikia spręsti, taigi tikrai įtrauksime tai į pranešimą ir tikimės, kad užimtumo komiteto pranešimas ir galiausiai direktyva taps realią priemonę uh, kuri atitiks Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos nuostatas, nes tai yra esminis dalykas, kalbant apie neįgaliųjų teisės. Dėkoju. Ačiū Rozai, dėkoju visiems už tai, kad dalyvavote šiuose diskusijose. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 29 diena iki 12 valandos dienos, o balsuosime komitete e, lapkričio 13 dieną. Užimtumo komitete bus balsuojama tikėtina 21 metų sausio mėnesį. Kitas darbo atvarkės klausimas e, yra komisijos komunikatas tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti pranešėją. E, nuomonės referentė yra ponė Jedviga Višnievska. Ji prisijungusi prie mūsų posėdžio nuotoliniu būdu. Ir Pone Višnievska, prašome kalbėkite. Labą dieną. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip minėjote, Europos komisija paskelbė komunikatą tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti. Žinoma, tvirta socialinė Europa turi dėrėti su verslu, su ekonomika, su kova su klimato kaita ir žinoma, turi prisitaikyti prie dinamiškai besikeičiančios ekonominės situacijos, turiuomenyje skaitmenizavimą. Moterų užimtumo lygis yra žemesnis vis dar dėja, profesinės karjeros netokios kaip vyrų, tai dažnai susiję taip pat ir su įsipareigojimais šeimoje, vaikų auginimu, todėl moterų pajamos ir pensijos yra mažesnės, būtent dėl šios priežasties rengiamoje nuomonėje aš išreiškiu paramą E, Europos socialinių teisių ramščių siekiant e, sudaryti vienodas galimybės, vienodą darbo užmokestį ir vienodas socialinės išmokas moteriams, žinoma, labai svarbus dalykai yra prisitaikymas prie skaitmeninių permainų Europoje. Moteriams nėra pakankamai atstovaujama dėja darbo rinkoje. Pavyzdžiui, moteris sudaro tik tai 20 procentų tarp informacinių technologijų specialistų, todėl reikia stiprinti moterų pozicijas šioje srityje, siekiant užtikrinti e, skaitmeninį švietimą aukštesnės kokybės, atitinkamus papildomus mokymus organizuojant. Reikia pabrėžti, kad komisijos komunikatas buvo paskelbtas prieš COVID-19 pandemijos pradžią, todėl leidau savo išplėsti mūsų nuomonės apripti, įtraukdama taip pat ir nuostatas dėl pandemijos poveikio moteriams, neigiamo poveikio, kadangi ypač e, daug moterų dirba slaugos ir sveikatos priežiūros e, srityje ir pandemijos poveikis joms dėl to yra dar žalingesnis, jų darbo sąlygos, darbo valandos nėra tinkamai pritaikytos, dėja dėl to didėja moterų skurdas ir patikinu to kenčia vienišos motinos ir jų vaikai. Šiame kontekste norėjau pabrėžti būtinybę stiprinti šeimos politikos svarbą ir vaidmenį pandemijos kontekste skirti papildomų lėšų tam, kad būtų užtikrinta prieinama ir nebrangi vaikų priežiūra vienišoms motinoms, taip pat e, siekis labai svarbus e, yra sustiprinti nuotolinio darbo e, sąlygas, jas pagerinti. Žinoma, buvo dar ir kitų klausimų, kurios, kurie dėl formalių priežasčių nebuvo įtraukti į šią nuomonę dėl jos ribotos apimties, todėl pakeitimuose norėjau atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus moterų problemas, kaimo vietovėse gyvenančių moterų problemas, tik nekantrai laukiu kolegų pakeitimų pasiūlymų, esu pasirengusi diskutuoti su jumis. Na ir baigdama norėjau nuoširdžiai padėkoti mūsų komiteto sekretariatai, sekretariato darbuotojams už bendradarbiavimą ir paramą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Višnievskai, dėkoju Jums už, taip pat už tai, kad dėkojate sekretariatui, nes jo darbas dažnai yra nepastebimas, nepaisant to, kad yra labai sunkus. Taigi jų tikrai nevalia pamiršti. Dabar šešėliniai pranešėjai pasisakys. Pirmoji kalbės Francis Fitzgerald. Ji atstovauja Europos Liaudės partijos frakcijai. Francis, ar jūs esate prisijungusi? Ar girdite mane taip puikiai? Aš jūsų negirdžiu, tačiau jeigu jūs mane girdite, tai iškalbėsiu, sako kalbėtoja. Ačiū pirmininkė. Aš kalbu kolegos Fransino vardu, jis yra šešiems pranešėjas mūsų frakcijos rengiančią nuomonę. Noriu padėkoti pranešėjai už pirmąjį nuomonės projektą. Aš džiaugiuosi, kad jame minimas Europos socialinių teisų ramstis ir kad jo nuostatomis vadovaujamas rengiančią nuomonę. Noriu pabrėžti tam tikrus svarbius aspektus, tai yra vienodas darbo užmokestis, skaitmeninis švietimas, vienoda prieiga visoms visuomenės e, grupėms, tai yra neįgalioms moteriams, vyresnio amžiaus moteriams, kitoms grupėms. Mes turėtume ypatingą dėmesį skirti papildomoms priemonėms, skirtoms užtikrinti e, profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinamumą, ypač COVID pandemijos kontekste e, siekiant sumažinti atlyginimų ir pensijų skirtumus, turėtume dėkti papildomas priemonės užtikrinančias darbo užmokesčio skaidrumą. Taip pat reikėtų įtraukti kelias papildomas svarbės pastraipos apie skaitmeninės permainas, skaitmeninės, uh, skaitmeninį raštingumą ir <clears throat> lyčių skirtumus e, skaitminės ekonomikos srityje, taip pat pasibaigus e, COVID-19 pandemijai mes turėsime parengti dar ir papildomą nuomonę, e, kurią turėsime įtraukti į šį pranešimą. Noriu padėkoti pranešėjai už iki šiol atliktą darbą. Ačiū Francis, ačiū Sindi taip pat. Dabar e, aš turėčiau kalbėti kaip šešiems pranešėjas socialistams ir demokratams atstovaudamas, taigi aš taip pat noriu prisijungti prie padėkos žodžių pranešėjai, rengiant nuomonės projektą tvirtą socialinę Europą teisingai pertvarkai užtikrinti. Aš e, kaip ir jūs noriu pabrėžti, kad e, komunikatas buvo parengtas prieš prasidedant pandemijai, taigi po to mes susidūrėme su netikėtais iššūkiais, dabar susidurėme, kaip buvo minėta, moteris ir vaikai yra neproporcingai paveikti dabartinės situacijos, ypač <clears throat> tos moteris, kurios dirba nepilnu etatu, labiausiai nukenčia nuo dabartinės situacijos ir dėkojams už tai, kad įtraukite tinkamas nuostatas apie jas į savo nuomonės projektą. Žinome, privalome apsaugoti moteris darbo rinkoje, tačiau pažeidžiamos moterų grupės ir moterys patiriančios įvairaus pobūdžio, skirtingo pobūdžio diskriminaciją. Į jų situaciją būtina labiau atkreipti dėmesį, tai yra kaimo vietovėse gyvenčios moterys, vienišos motinos, neįgalios moterys arba LGBTI plus asmenys. Komisijos komunikate pabrėžiami skirtingi iššūkiai. E, dabartinė situacija, tai yra skaitmenizavimas, kova su klimato kaita, demografiniai iššūkiai, tačiau ko mes pasigendame, tai yra lyčių lygybės e, aspekto įtraukimas į visas kitas rytis ir būtina jį e, labiau pabrėžti, Mums reikia siekti apčiopiamos pažangos ir kad jos pasiektume, turime imtis apčiopiamų veiksmų, nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo ir iš tiesų noriu nuoširdžiai padėkoti už jūsų sunku viso priepiantį darbą. Dabar suteiksiu žodį vėl Renių frakcijos atstovai Ratkai Maksovai ir, ir aš šiandien pranešėjau taip pat šio klausimo. Ratka, prašau, kalbėkite. The... Labai ačiū Sveiki, kolegos, dar kartą. Noriu padėkoti pranešėjai už projektą, kuris yra labai svarbus ateičiai mūsų žmonėms. Lyčių neligybė ir toliau kelia nerimą ir darbo rinkoje, nes mažiau moterų dalyvauja darbo rinkoje negu vyrų, vyrai. O tos, kurios dirba, dažnai dirba ne visą darbo dieną, tradicinės lyčių rolės ir toliau išlieka. Mes turime užtikrinti vienodą traktavimą visose sritise užimtume ir taip pat panaikinti skirtumas e, atlyginimų, pensijų prasme, kovoti su stereotipais ir siekti darbo ir privataus gyvenimo pusiausvėros. Europos socialinių teisų ramstis yra priemonė siekianti užtikrinti lygybę ir propaguoti lyčių lygybę turi būti integrali to ramščio dalis. Kai dėl komiteto nuomonės, manau, kad nuomonės projektas, kurį dabar turime, yra subalansuotas, atsižvelgiant ir iššūkius, pandemiją, pandemijos poveikį lygybei. Konkrečiai norėčiau, kad būtų paminėta taip pat lyčių aspektų integravimo principai ir tarp seksualumo e, dalykai, tam, kad visos moteris ir merginos galėtų pasinaudoti veiksmų plano, kurį komisija pateiks įgyvendinimo. Bet to norėčiau, kad daugiau būtų pabrėžima tai, kaip e, skaitmeninio ir žaliojo virsmo laikais lyčių aspektai bus inkorporuoti, ypač kalbant apie moterų E, vaidmenį informacinėse technologijose ir taip toliau. Na ir pagaliau norėčiau, kad nuomonės siekiai būtų sustiprinti dėl konkrečių priemonių, dėl lyčių e, vienodo atlyginimo ir taip pat moterų dalyvavimo įmonių valdymą, nes aš manau, kad tai labai svarbu siekiant socialinių ramščių, socialinių ramščių gyvendimo tikslų. Ačiū ponia Maksova. Toliau žodis žaliųjų šešėliniai pranešėjai Monika Vana. Ačiū pirmininkė, labai ačiū poniai pranešėjai, poniai Višnievskai už puikų darbą ir gerą bendradarbiavimą mūsų komitete. Apskritai žalieji pritarė daugumai nuomonės aspektų ir pritarė tam, kad e, lyčių aspektai būtų įtraukti į šią rezoliuciją, nes lyčių lygybė yra labai svarbu mums. Tačiau norėtume pabrėžti, kad lyčių lygybė yra svarbi ir konkrečiai paminėti tai, paminėti tai griežčiau, o ne vien tik tai, kai kalbam apie draugišką šeimoms politikos įgyvendinimą. Turime aiškiai tai pasakyti, bet to turime paraginti komisiją propaguoti vienodas galimybės ir lyčių e, lygybę. Ir dėl to lyčių aspektų integravimo aspektai turi būti taikomi siekiant panaikinti disbalansą socialinėme ramstėje. Ir tai turi būti įtraukta ir visas gaivinimo programas. Kaip mes žinome, pandemija sustiprina disbalansus Dauguma darbuotojų, moterų dirbančių medicinoje ir kitur turėjo didelį įtaką. Pandemijos įtaka ženkliai visur. Tie disbalansai iš tikrųjų kelia susirūpinimą, jie egzistuoja jau seniai ir todėl skubiai turime juos nugalėti, bet kaip niekada labiau dabar turime užtikrinti socialinės politikos taikymą ir ekonominės politikos taikymą, kad būtų naikinama ta neligybė. Turime siekti sąžiningų darbo sąlygų, socialinio teisingumo, socialinio saugumo visiems. Ir turime remti pažeidžiamas grupės, kaip jau buvo minėta, pavyzdžiui, žmonės su negale, LGBTIQ, moteris gyvenančios kaimo vietovės ir pagyvenusios moteris. Mokytat moteris. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė, ponė pranešėja reikia ypatingai atkreipti dėmesį į pagyvenusias moteris, nes pensijų skirtumai kelia nerimą. Taip pat reikia siekti tesnio balanso tarp e, asmeninio ir e, profesinio gyvenimo, socialinių skirtumų naikinimo ir atlyginimų skirtumo naikinimo, užtikrinant lygybę visiems. Ačiū ponia Vana, sako pirmininkas. Jūs buvote paskutinė mano šešėlinių pranešėjų sąraše, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tai ponia Višnevska. Ponia Višnevska turėjo uh, pasitraukti iš posėdžio, bet ji mane patikino, kad ji pasižymės e, visus išsakytus aspektus ir nuomonės. Taigi man belieka jūs informuoti, kad terminas pakeitimams yra rugsėjo 30 diena, 17.30. Balsuojama moterų komitete bus 28 spalio o užimtumo komitete bus balsuojama 10 arba 16 lapkričio. Žinoma, šiais metais dar. Kiti klausimai. Ar kas nors norėtų iškelti kitų klausimų? Ne, niekas. Tuomet turiu Jūs informuoti, kad kitas posėdis vyks spalio 12 dieną Briuselėje. bet tai dar bus patvirtinta vėliau. Tokiu būdu baigiame šio komiteto posėdį. Ačiū.